So, liebe Kolleginnen und Kollegen, es. Kągi, kolegos, man nepaprastai džiugu kreiptis į Jūs kaip buvusiai kultūros komiteto pirmininkiai per mūsų steigiamąjį posėdį matau daug pažįstamų veidų, tačiau daugybė ir nepažįstamų naujų veidų. Taigi norėčiau visus jūs pasveikinti šiame komitete ir labai viliuosi, jog darbas kultūros komitetas per ateinančius penkerius metus vyks sklandžiai, vadovantis konstruktyve bendradarbiavimo dvasia, kaip kad tai vyko ir per pastaruosius penkis, ir per pastaruosius dešimt metų Mm, kaip rodo mano patirtis šiame komitete. Taigi pirmiausia, e, skelbiu posėdį pradėtų ir norėčiau priminti visiems parlamento nariams, jog šis posėdis yra transliuojamas internete. Mūsų šios dienos posėdis yra sudaryti kultūros ir švietimo komiteto biurą. Tai reiškia, jog reikės išrinkti pirmininką e, ir keturis vicepirmininkus pagal mūsų darbo tvarkos teisyklių 213 straipsnį. Taigi, pirmiausia, mes turime išrinkti mūsų pirmininką ar pirmininkę, o po to bus atskirai renkami vicepirmininkai. Šiandieną yra užtikrintas vertimas į visas oficialias kalbas, išskyrus į Danų ir Airių, tai yra gėlų kalbą. Taigi pirmasis darbo atvarkės punktas naujo pirmininko ar pirmininkės rinkimai. Man buvo nurodyta, jog šie mm, pakaitiniai nariai dalyvauja balsavime. Pirmiausia, kolega Sofko, jis pavaduoja kolega Adimov, kolega Dan Huber, jis yra pakaitinis Polak narys pon, kolega Kuhuk, jis pavaduoja Hannes Haidė, kolega Kolaja pavaduoja pona Nysas ir kolegė Gelbos Košvič pavaduoja kolegė Žambų. Kolegė Baldasar pavaduoja kolegė Džan Antonijo ir kolegė, kolega Novarik pakeičia kolega Slavakov. Ar yra kitų pakaitinių narių, kurie norėtų pakeisti tikrai narį? Kaip ką tik girdėjau, ponas Polakas yra salėje, tuomet tuomet pakaitinis narys nebegalės balsuoti. Ar yra kitų pakaitinių narių, kurie keičia tikruosius narius? Atrodo, kad ne. Kągi, dar atkreipsiu frakcijų dėmesį į tai, jog pokyčio atveju reikėtų informuoti e, biurą prieš pradedant balsavimą. Taigi, jeigu kas nors skaitusi dėl narių posėdžio eigoje, reikėtų apie tai informuoti sekretariatą. Taigi konstatuoju, jog galime priimti sprendimus pagal darbo tvarkas, kos taisyklės turi dalyvauti bent jau aštuoni nariai, be abejo taip ir yra, taigi galime pereiti prie balsam. Prašau teikti pirmininko kandidatūrą kolegė Šonrova. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad man e, didžiulė garbė yra e, pasiūlyti EPP narių vardu mūsų kolegės Sabin Ferhaer kandidatūrą į kultūros komiteto pirmininkės postą. Dėkoju. Konstatuoju, kad kolegė Sabinė von Hair yra tikroji kultūros komiteto nariai. Jūs kaip kandidatė siūlo jūsų frakcija. Na ir darau prielaidą, kad Sabinė sutinkamai su Elgesio kodeksu ir yra užpildžiusi atitinkamą deklaraciją dėl pajamų ir interesų. Ar yra kitų kandidatų? Atrodo, kad ne. Kągi, ponė Sabinė, jūs kandiduojate, sutinkate kandiduoti ir kadangi turime tik tais vieną kandidatą į pirmininkės pareigas, siūlau patvirtinti Sabinę Fanhajer garsių pritarimų. Sabinė. Sabinė, taigi įsivaizduoju, kad sutinki su pri, perimti šias naujas pareigas ir todėl paprašysiu ateiti į priekį ir mane pakeisti.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 I also would like to say thank you to all of you. Um, Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums visiems, padėkoti už Jūsų pademonstruotą pasitikėjimą ir pradedame naują teisėkūros laikotarpį. Labai viliuosi, kad kaip ir praeitįje galėsime taikiai, konstruktyviai dirbti šiame komitete. Man atrodo, mūsų bendradarbiavimas tikrai pasižymėjo tokiamis savybėmis visus tuos metus. Labai džiaugiuosi, galėsiu dalyvauti šiame komitete kaip narė, kaip koordinatorė, o dabar jau kaip pirmininkė. Ir tikiuosi, kad galėsiu ženkliai prisidėti e, prie to tokio tikrai draugiško būdo, kuriuo buvo dirbama iki šiol šiame komitete. Äh, äh, Kągi, dabar rinkime pirmąjį vicepirmininką, kaip man buvo nurodyta. E, šie pakaitiniai kultūros komiteto nariai dalyvaus e, balsame, jie jau minėti. Norėčiau pasidomėti, ar kas nors pasikeitė. E, atrodo, kad ne. Galime tęsti balsame. Beje, prieš bal, kiekvieną balsavimą šiandieną, jeigu kas nors keistusi dėl balsuojančių narių, apie tai reikia informuoti sekretariatą. Na, dabar konstatuoju štai ką, kad niekas nepasikeitė ir e, komitetas gali primti sprendimus, nes yra daugiau nei aštuoni nariai, taigi siūlau teikti kandidatus į pirmo vicepirmininko pareigas. Like Dėkui, norėčiau pasiūlyti savo kolegai iš žaliųjų frakcijos, tai iš Laisvojo alijanso Romeo Franz. Konstatuoju, kad Romeo Franz, kurį jį pasiūlė e, žalių frakcijų pagal Dehonto sistemą. Žalė e, turi tokią teisę, jis yra pilnavertis komiteto narys, jį jo kandidatūrą pasiūlė žalių frakcija, pateikta jo deklaracija e, dėl interesų ir pajamų, e, sutinkamai su gero elgesio kodeksu. Taigi, kreipiuosi kandidatą, ar sutinkate su iškelta kandidatūra? Taip, labai mielai. Ar yra daugiau kandidatų? Atrodo, kad ne, kadangi turime tik vieną kandidatą siūlau Romeo Franz patvirtinti garsų pritarimu. Na, norėčiau Jūs pasveikinti ir džiaugiuosi būsimo bendradarbiavimo komitete. Prašau ateiti čia į priekį, į prezidimą ir paprašysiu atsisėsti šalia manęs. So, dann kommen wir nun Kągi. Rinkime antrąjį vicepirmininką. Dar sėki konstatuoju, kad nepasikeitė balsuojantys nariai. Dar sėki atkreipsiu frakcijų dėmesį į tai, kad jeigu kas nors keitusi, reikėtų informuoti prieš balsamą. Na ir e, šiuo atveju galime primti sprendimą, Todėl paprašysiu siūlyti kandidatą e, mm, į antro vicepirmininko pareigas pagal Dehonto sistemą AKR turite tokią teisę. So on, uh, behalf... Dėkui. AKR frakcijos vardu norėčiau į antrojo vicepirmininko postą pasiūlyti Dace Melbardė. Jis yra buvęs Latvijos kultūros ministras, taip pat e, Latvijos nacionalinio kultūros centro direktorius direktorė atsiprašau. Ji m, mm, taip pat e, dirbo Britanijos taryboje Latvijoje ir taip pat dirbo su Latvijos kultūros ministerijos kūruojamais e, kultūros politikos klausimais. Ji taip pat yra Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos e, pirmininkė ir m, mm, sėkmingai dirbo šiame darbe. Dėkoju, dėkoju ir už tai, kad pristatėte šią kandidatę. Ji yra nauja mūsų komiteto narė, todėl puikiai, kad dabar visi žinome, kągi išrinksime vicepirmininko pareigas. Konstatuoju, kad ponė Dilbarė, tikiuosi, kad teisingai ištariu jos pavardę, jeigu ne, prašau mane pataisykite, yra pilna teisė šio komiteto narė, jie. Ja pasiūlė EKR frakcija, jos deklaracija dėl finansinių interesų sutinkamai su gero elgesio kodeksu yra tinkamai užpildyta. Ar galite tai patvirtinti? Kągi, norėčiau pasidomėti, ar kandidatė sutinka su jos kandidatūra. Taip, aišku man didelė garbė. Taip, kadangi ir šiuo atveju tai turime tik vieną kandidatę, siūlau garsų pritarimu patvirtinti ponios Dačiai Melbarė kandidatūrą. Kągi, sveikinu su naujomis pareigomis ir džiaugiuosi geru konstruktyviu bendradarbiavimu, paprašysiu ateiti į priekį ir atsisėsti čia. Wir hätten jetzt einen dritten. Na, dabar turime išrinkti trečią ir ketvirtą vicepirmininką. Tačiau, kadangi įvyko tam tikros diskusijos, e, be kita ko ir dėl kandidatūrų kelimo pagal dehonto sistemą, todėl siūlau šiuo metu nutraukti balsavimą, o per kitą posėdį galėsime tęsti balsavimą tam, kad frakcijos galėtų tarpusavyje pasikeisti nuomonėmis, padiskutuoti. Na ir taip, kad net nereikėtų mums komiteto darbo per, praeis, per naują kadenciją pradėti nuo ginčių ar kažkokios nesantakos. Na, kadangi tik šiandien ryte e, paaiškėjo, kad mm, priešinamasi, ganėtinai priešinamasi konkrečių asmenų kandidatūroms, tai siūlo, kad frakcijos dar sėki pasikeistų nuomonėmis, padiskutuotų, kol kas nutraukėme e, posėdį, o jį pratesime po dviejų savaičių. Petrė, na, iš esmės tam neprieštarausiu, nes sutinku, uh, kad e, gera pradžia pusė darbo, tačiau vis dėlto norėčiau pasidomėti, ar tai manoma pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės. Ar apskritai tai reikš, kad e, nevyko steigiamasis komiteto posėdis. Tiesiog siūlau pasirūpinti, kad nebūtų bėdos dėl to, kad formaliai neišrinkus trečio, ketvirto vicepirmininko nereikštų, jog dar nesame įsisteigę, ar neturime prezidimo, tai yra biuro. Kągi, pagal darbo tvarkos teisiklės tai įmanoma, nes kadangi išrinkus pirmininką ir vieną vicepirmininką jau sudarėme biurą, tačiau komitetas turi priimti sprendimą dėl e, rinkimų atidėjimo. Būtent todėl tai ir pasiūliau tam, kad e, taigi galėtume pradėti mūsų kadenciją ir e, po dviejų savaičių Briuselėje per kitą komiteto posėdį galėsime baigti rinkti komiteto biurą. Balsuokime, ar yra prieš šį siūlymą, ar kas nors susilaiko. Jei taip, tai tuomet atidėkime tolimesnius biuro narių rinkimus kitam posėdžiui, kuris įvyks Liepos 23 dieną, antradienį 9 ryte. Tai yra nuo 9 iki 12.30 ir nuo 15 iki 18.30. 21-22 e, nebebus posėdžio. E, beje, beje, dar yra keletas dalykų. Pirmiausia, norėčiau informuoti kolegas apie tai, kad kitą pirmadienį, Liepos 15 dieną, nuo 19 iki 21 dienos įvyks Strasbūrė pirmasis e, mūsų komiteto koordinatorių posėdis Ir beje, dar atkreipsiu dėmesį, kad yra parengtas informacinis sveik... sektuvas, kuriame patikta visa informacija apie darbą mūsų komitete. Aš nebejoju, kad ten yra ir svarbios informacijos apie darbą praeitie šiame komitete. Ir jūsų um, langeliuose, jūsų pašto dėžutėse yra e, dėtas šis sektuvas. Ir apsilankę prie jos jums skirtos pašto dėžutės, galėsite gauti šią informaciją. Dėkoju vertėjams ir džiaugiuosi būsimų konstruktyvių bendradarbiavimų su jumis ir tikiuosi, kad e, taigi galėsime bendradarbiauti, o posėdis bus pratęstas 23 dieną.